So, good morning, everybody. Welcome you to the session. We have... Labas rytas. Sveiki susirinkę į posėdį. Briuselėje šviečia saulė, kas yra labai puiku ir ji šviečia pro šios salės langą. Dabar noriu paklausti parlamento narių, ar sutinkate su šios ir dienos ir rydienos darbo atvarkė? Taip, ačiū. Taip pat turime patvirtinti protokolus balandžio 25-26 dienos protokolas visų pirma. Tai manau, galime jį patvirtinti. Dabar pirmininkės pranešimai. Pradėsiu nuo geros žinios. Gera žinia ta, kad Dramblio kaulo Respublika ratifikavo Tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo Romos statutą ir dabar iš viso tą statutą jau yra ratifikavusios 122 valstybės. Kiti įvykiai. Vyko diskusija apie situaciją Turkijoje ir žmogaus padėtį toje šalyje. Yra buvę labai neprimtinų atvejų, kai buvo suimti žmogaus teisų gynėjai, juristai. Taip pat Strasbūrė rengiame diskusiją apie teismų nepriklausomybę, taip pat apie ponę Selę, kuri yra feministė ir žmogaus teisų gynėja, kuri aktyviai gynė pažeidžiamų bendruomenių, ypač kurdų teisės. Ji yra nuteista kalėti iki gyvos galvos ir jai buvo pateikti su terorizmu susiję kaltinimai. Tas sprendimas jos byloje buvo priimtas po to, kai ji tris kartus buvo išteisinta. Taigi akivaizdu, kad į šią bylą įsikišo politikai. Mes, parlamento nariai ir druo sekretoriatas, diskutuodami su Turkija, stebime situaciją. Turkijoje yra parengtas pirmasis e, teismų paketas ir žiūrėsime, kaip jis bus diskutuojamas parlamente ir vyriausybėje. Taip pat e, turime ir metinės ataskaitos projektą dėl Turkijos. Praėjusią savaitę, praėjusį, per praėjusią Strasbūro plenarinę sesiją patvirtinome išsame rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir ta rezoliucija yra geras pagrindas mūsų komiteto delegacijai, kuri vyks kitą savaitę į Ženevą ir dalyvau žmogaus teisų tarybos posėdyje. Jau ankstesniuose šio komiteto posėdžiuose mes aptarėme ES prioritetus. Taigi ES prioritetai yra e, Sirija, Mienmaras arba Birma, e, Korejos demokratinės Bulgarmalis. Malis ir kaip visada e, tos sesijos darbas bus labai intensyvus. Taip pat Strasbūrė buvo patvirtintos rezoliucijos e, skubos tvarka dėl e, žmogaus teisų gynėjų areštų Zimbabvėje. Taip pat konkrečiai aptarėme klausimus susijusius asmenimis, kurie dirba su žmogaus teisų asociacija toje šalyje. Taip pat daugėja policijos žiauraus elgesio prieš aktyvistus atveju. Mes pasmerkėme tai, kad nėra žmogaus teisų nuostatų ES sudarytose susitarimuose, laisvos priekybos sutarimuose su Afrikos šalimis, įskaitant Zimbabvę. Ir mes paprašėme, kad ateityje tokia nuostata dėrybose būtų įtraukta. Kita rezoliucija nagrinėta skubos tvarka buvo e, sveikatos priežiūros darbuotojų, išpoliai prie sveikatos priežiūros darbuotojus Pakistane. Išpoliai buvo rengiami todėl, kad tie sveikatos darbuotojai e, vakcinavo asmenys nuo poliomelito Pakistane ir o šiam dalykui priešinasi teroristinės grupuotės. Taigi mes pasmerkėme tų sveikatos <coughs> priežiūros darbuotojų nužudimus ir išpolius prieš juos. Ir galiausiai e, buvo patvirtinta rezoliucija dėl e, Laoso, dėl e, teisų į žemės gynėjo e, pono Somal dingimo. Mes žinome, kad šis žmogus yra dingęs be žinios. Manome, kad tas dingimas priverstinis ir mes prašome Loso vyriausybės atlikti tyrimą. Per praėjusią plenarinę sesiją patvirtinome dvi, du pranešimus dėl įmonių socialinės atsakomybės, viena buvo tinta teisės reikalų komitete, kita užimtumo reikalų komitete. Jūs žinote, kad mes pareiškėme savo nuomonę abiems komitetams ir matome, kad kai kurios iš mūsų rekomendacijų buvo įtrauktos. Tačiau ne, tos rekomendacijos nevienodai atspindėtos pranešimuose. Dėkoju ponui Šip už e, pranešimą. Taip, pat turiu pasakyti, kad per kitą jungtinių tautų sesiją bus kalbama apie moterų ir mergaičių teisės, bus rengiama rezoliucijas šios svarbių klausimų ir bus akcentuojama, kad reikia daugiausia dėmesio skirti sutartų išvadų įgyvendinimu ir tikimės, kad tos išvados bus padarytos kovo mėnesį. Taip pat aš dalyvavau komisijos kost departamento posėdyje. Ten išklausėme pranešimą apie projektą ES vaidmo jungtinių tautų žmogaus teisų reformos rytyje. Buvo parengta išsami studija ir aš e, raginu jūs visus susipažinti su ją. Kritikavau kai kuriuos tos studijos aspektus. E, visam darbui rega, d, d, d, vadovavo Voisman e, instituto atstovas. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į seminarą dėl korupcijos. Dėl korupcijos besivystančiuose šalise. Tam seminarui pirmininkaus mūsų kolegė Ana Gomes. Ji taip pat bus pranešėja mūsų vardu šiuo klausimu. Ir galiausiai informacija apie du susitikimus, kuriuose dalyvavau vakar ir už vakar. Vienas buvo su Taivano ambasadoriumi. Pastarai kartą šiame komitete mes kėlėme klausimą dėl šešių mm, mirties bausmių vykdymo Taivanėje raginome skelbti moratoriumą dėl mirties bausmės, tačiau ambasadorius mus paaiškino, kad yra sunku renkti viešas diskusijas, nėra viešų diskusijų dėl mirties bausmės mm, panaikinimo. Vyriausybėje nuomonės, nuomonių yra įvairių, bet pagrindinė mintis yra, kad dar nėra atėjęs tinkamas laikas mm, uždrausti mirties bausmę. Opozicija laikosi tos pačios nuomonės. To sutikimo metu taip pat sužinojau, kad Taivanio vyriausybė uh, paskelbė pirmąją išsame žmogaus teisų ataskaitą ir paragino traptautinių ekspertų komitetą aptarti tą ataskaitą. Žinoma, paraginau šią šalį ir toliau taip dirbti, bet žinoma labai svarbu, kad tos šalies politiniai vadovai stengtųsi renkti daugiau viešų diskusijų apie mirties bausmės beprasmiškumą, kovojant ir su sunkiais nusikaltimais. Taip pat sustikau su ponu Rashid Bunšat, Bahreino parlamento nacionalinio saugumo komiteto atstovų. E, padėkojau jam už tai, kad e, padėjo surenkti mūsų komiteto delegacijos išvyką į Bahreiną. Bahreinė yra tam tikros pažangos, tačiau labai lietai yra plėtojamas dialogas su opozicija. Turiu galvoje dialogą dėl žmogaus teisų tyrimo ataskaitos įgyvendinimo. Taigi tiek būtų pirmininkas pranešimų. E, noriu dabar ypač pasisveikinti su dviem kolegom iš nevyriausybinio organizacijų sektoriaus Kambodžoje. Jie atstovauja žmogaus teisų gynimo organizacijai ir bendruomenės teisinio švietimo centrui. Ir jie daug prisidėjo prie vienos iš mūsų rezoliucijų įgyvendinimo. Tai buvo rezoliucija 2015-2016 dėl žmogaus teisų pažeidimų ir ekonominių nuolaidų. Taip pat norėčiau pasveikinti didelę grupę Amnesty International atstovų iš įvairių šalių, iš Tuniso, Izraelio. Šie žmonės stebi ES darbą, taigi ačiū, kad atvykote. O dabar perkime prie pirmo mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra žmogaus teisų padėtis Kambodžoje. Ką tik, dėja, ką tik sužinojau, kad mūsų oficialus kvietimas taip ir nepasiekė delegacijos dėl ryšių su, rytų, su Pietričio Azija. Nors mes ir naudojomės įvairiais kanalais, bet tas kvietimas taip ir nepasiekė tos delegacijos ir pirmininkas negali atvykti, nes turi dirbti kitame komitete. Taigi dabar keitimasis nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties ASEAN regione. Mes kaip regioninis parlamentas nuolat stengiamės sužinoti, kaip vystosi kiti regionai, kas yra daroma siekiant gerinti žmogaus teisų padėtį kitose regionuose surengėme keletą susitikimų ir pasikeitimų nuomonėmis su kolegomis iš ASEAN regiono parlamentų. Taip pat rengiame diskusijas prieš e, tvirtinant žmogaus teisų, ASEAN žmogaus teisų deklaraciją praėjusiu metu lapkritį. Buvome sutikę su ASEAN regiono šalių atstovais. Žinoma, džiaugiamės, kad tvirtinama tokia deklaracija, tačiau dar jos rengimo etapu matėme, kad e, daug tos deklaracijos formuluočių galima kritikuoti. Taip pat norėčiau priminti, kad diskusijos vyko ne tik čia, ne, ne tik mūsų komitete, bet e, tai, buvo, tai aptarė ir ponia Pilai e, vyriausiųjų galiotinė žmogaus teisų klausimais, buvo pripažinta, kad e, labai gerai, jog ASEAN regionas siekia stiprinti e, darbą žmogaus teisų srityje, tačiau ji taip pat akcentavo, kad visuotinės žmogaus teisų normos turėtų būti būtent šio darbo pagrindas. Ir dėl to jie išreiškė susirūpinimą, kad regioninės e, struktūros patvirtino deklaraciją, kurios formuluotės neatitinka tarptautinių standartų. Taigi dabar norėčiau pristatyti ekspertus, kurie čia atvyko. Išklausysime ekspertų, po to pradėsime diskusijas. Pirmiausia, ponė Izabel Araton, ji yra Azijos ir Ramio vandenino šalių programos direktoriaus pavaduotoja. Ji man yra pažįstama. Tai jūs atstovaujate Amnesty International programai ir Azijos bei Ramio vandenino šalių programai. Ir prisidėjote ir prie ASEAN žmogaus teisų deklaracijos diskusijų. Taip. Toliau ponė Gael Duselpukrai. FIDH atstovė Europos Sąjungai. Taip pat labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad um, čia dalyvauja ir keletas ASEAN šalių atstovų, ypač sveikinu Malazijos ambasadorių poną Lutin žvalgausi po salę, bet man atrodo, kad ponas Rory Mongoven, jungtinių tautų vyriausiojo galiotinio žmogaus teisų klausimais e, Azijos ir Ramio vandenino šalių biuro atstovas dar turbūt yra pakeliui į, sal, į šią salę. Taigi dabar suteiksiu žodį pirmai kalbėtojai. For, for kind Labai ačiū už e, šį malonų pristatymą ir dėkoju, kad suteikite progą čia atvykti. Tikrai labai puikia proga vėl pradėti galvoti apie žmogaus teisų padėtį Pietričių Azijos valstybėse. Ir pagalvojau, kad galėčiau pradėti nuo Sombato Somfono atveju. Suprantu, kad jūs patvirtinote rezoliuciją dėl šio pilietinės visuomenės atstovo šį mėnesį. Labai svarbu prisiminti šį žmogų. Jis buvo puikiai žinomas dėl savo darbo, skatino šviečiamąją veiklą, vystamąją plėtrą. Jis buvo išvežtas sunkvežimiu nepažįstamų asmenų Laoso sostinėje. 2012 m. gruodžio 15 d. ir niekas daugiau apie jį nieko nebegirdėjo. Ir norėčiau dabar galvoti apie Sombatą Somfuną, kadangi jo atvejis atspindi žmogaus teisų padėtį, su kuria susiduria žmogaus teisų gynėjai Pietričių Azijos valstybėse iki šių dienų. Žmogaus teisų gynėjai Pietričių Azijoje vis dar patiria priekabiavimus, grasinimus, uh, kriminalinį nubaudimą, kartais net ir nužudimą ir grobimus. Daugelį tame regione esančių valstybių trūksta veiksmingos teisės saugos sistemos, dėl to kenčia aukos ir jų artimieji. Trūksta veiksmingo mechanizmo, kuriuo būtų galima užtikrinti saugią padėtį. Centrinė komisija atsisakė nagrinėti tokius žmogaus teisų pažydimo atvejus. Šioje trumpoje apžvalgoje kalbėsiu apie tris pagrindinės rytis. Viena iš jų yra žodžio laisvės padėtis pietričių Azijos valstybėse, toliau kriminogeninė sistema ir galiausiai mirties bausmė. Daugelį pietričių Azijos valstybių yra sulaikomi taikus aktyvistai ar žmogaus teisų gynėjai. Daugelį tokių valstybių vis dar pasireiškia prievarta ir jėgos naudojimas e, siekiant sutramdinti taikius protestuotojus. Net ir asamblėjoje trūksta žodžio laisvės ir tokie aktyvistai yra baudžiami. Vietnamas 2012 metais dešimtys taikių disidentų buvo įkalinti. Ir šiuose valstybėse nėra paisoma tarptautinių standartų. Pavyzdžiui, 2012 m. gruodžio mėnesį trys žiniatinklių rašytojai buvo teisiami už tai, kad vykdė propagandą prieš valstybę ir buvo nuteisti nuo 4 iki 12 metų kalėjimų. Jie visi buvo laisvųjų žurnalistų klubo nariai ir jiems buvo uždrausta propaguoti laisvas e, žmogaus teisės. Žodžio laisvės ribojimai tęsiasi iki šiol. 2013 m. sausio 9 d. buvo vėl įkalinti e, taikus aktyvistai nuo 3 iki 12 metų kalėjimo. Vietnamo valdžios institucijos juos įtarė turint ryšių su JAV įsisteigusią politinę Vietnamo partiją. Vietnamo vyriausybė tokią organizaciją vadina teroristinę organizaciją - Kambodžą. Praėjusiais metais spalio mėnesį paskelbta nauja rezoliucija mini daugelį iššūkių žmogaus teisų gynimo srityje. Yra vykdomi prievartiniai iškeldinimai, prieš aktyvistus yra taikomas smurtas ir kiti veiksmai. Norėčiau prisiminti Mamso Nando atvejį. Jis buvo žymus žurnalistas, vienas iš Kambodžos, vienos iš Kambodžos laisvų radijos stočių darbuotojas savivaldybės teismas nuteisė jį tuo, jog jis e, vykdė antivalstybinę veiklą ir nubaudė jį 20 metų kalėti spalio 20 dieną. Būtent 20 metų kalėti. 2013 metais e, kovo 5 dieną e, vyks kitas E, renginys. Jo, būtent e, teismas, kurio metu bus teigiama, jog jis buvo neteisingai nuteistas. Kambodžoje vis daugėja smurto pasireiškimų. Pavyzdžiui, 14-metė mergaitė buvo nušauta 2012 metais, kuomet saugumo pajėgos e, įžengė į jos kalėjimą, siekdami iškeldinti šeimas jos šeimos nariai taip pat buvo e, sumušti policijos. Nevyko jokių adekvačių teismo tyrimų siekiant išsiaiškinti šiuos įvykius. Tailandas. Žodžio laisvė ir toliau ribojama. 2007 metų kompiuterinių nusikaltimų teismas e, a, a, e, įstatymas numato bausmes už e, internete reiškiamus e, pareiškimus. Žurnalo redaktorius buvo nubaustas 20 e, metų kalėti už tai, kad savo žurnale paskelbė tam tikrus straipsnius. Teismas neleido jam likti laisvėje už išpirką. Malaizija. Pilietinės visuomenės organizacijos ir toliau susiduria su sankcijomis iš vyriausybės pusės. Taip pat kenčia lesbiečiai, gėjai ir transeksualai. Įvykdytos kelios teisės sauginės reformos, tačiau vis tiek yra ribojama tokių žmonių laisvė. Indonezija. Amnesty International užregistravo dešimtis politinių aktyvistų areštų. Jie buvo apkaltinti maištu, kai kurie buvo nuteisti ilgalaikėmis kalėjimo bausmėmis nuo 2 iki 20 metų. Mokytoja Joan Terese buvo nuteista kalėti 15 metų už tai, kad 2007 metais birželio mėnesį vykdė taikę demonstraciją kurios metu buvo iškeltos, iškelta vėliava simbolizuojanti e, šios valstybės nepriklausomybę. Šiuo metu Javoje, Javo saloje yra įkalinti, įkalinti dešimtys taikių aktyvistų, šimtus kilometrų nutolę nuo savo šeimų. Indonezijoje yra taikomi įstatymai, baudžiantys už šmeištą ir nuteisiantis dešimtis taikių aktyvistų, kuriems yra ribojama žodžio laisvė. 2012 metais Liepo mėnesį Tadžul Muluk rytų Javos religinis vadovas buvo nuteistas kalėti dviejus metus už šmeištą. Indonezijoje šiais metais e, tikėtina, jog pradės vykdyti e, reformas, tačiau tik tikėtina, jog specialusis e, atstovas galės nuvykti į tą šalį. Daugelis žmogaus teisų pažydinėjimų, įskaitant kankinimus ir smurtą, toliau vyksta. Ir visi atsakingi už taikių aktyvistų nužudimą kol kas dar nėra patraukti būčiamojo atsakomybėn. Filipinai. Žinau, kad Europos parlamentas ateičiai stebi e, žurnalistų žudimų nebaudžiamumą. Praėjus trejams metams po žurnalisto nužudimo Filipinuose e, siekiama patraukti kaltuosius e, atsakomybėn. Šimtas e, septyni įtariamieji sulaikyti, tačiau joks nusikaltėlis nebuvo nubaustas. Mienmaras. Aš nesileisiu į detalės, kadangi, antrai, kadangi netrukus bus surinkta speciali konferencija Mienmaro klausimais, tačiau čia taip pat yra ribojama žodžio laisvė. Ir nepaisant to, jog dauguma politinių kalinių buvo išleisti praėjusiais metais, vis tiek dar lieka daugybė pažeidinėjimų ir mes e, netrukus suteiksime jums daugiau informacijos e, dėl padėties memare. Žodžio laisvės ribojimą reikia suvokti, aiškinti labai silpna kriminogeninė padėtimi. Daugelį pietričių Azijos šalių, tokių kaip Mienmaras, Indonezija, Kambodža, ir toliau yra rimtai pažeidinėjamos žmogaus teisės. Deja, Kambodžoje e, vis dar labai lėtai vyksta tyrimai, ypač tyrimai dėl atveju 003-004 e, padaryta labai menka pažanga nagrinėjančias bylas. Kalbant apie Indoneziją, taip pat nebuvo padaryta daug pažangos, baudžiant nusikaltėlius už praeitie padarytus nusikaltimus. Vis dar nevyksta bendradarbiavimas ekstradicijos srityje. Dėl to daugelis nusikaltėlių laisvai tebe gyvena Indonezijoje. Ir tokia padėtis atnešė pasiekmių šių šalių kriminogeninių sistemų vystimuisi. Jie, kadangi nieko nėra daroma, siekiant nubausti už nusikaltėlius už šiuos sunkius nusikaltimus, kriminogeninė sistema išlieka labai silpna. Ir žvelgiant į kriminogeninę teisėsaugą šiandien, Amnesty International mato jog ir toliau vyksta pažydinėjimai, taip pat vyksta kankinimai, ypač siekiant išgauti prisipažinimus. Taip pat trūksta tinkamų teisės aktų, siekiant nubausti kankintojus. trūksta jungtinių tautų konvencijos prieš kankinimus apibrėžimo. Iki šiol Indonezijoje kankinimų apibrėžimas skiriasi nuo apibrėžimo pateikto jungtinių tautų konvencijoje prieš kankinimus. Ir dažnai teisės aktai yra taikomi prieš taikius protestuotojus. E, Filipinuose pastaraisiais metais buvo imtasi priemonių kovoti su kankinimais ir kitais pažeidinėjimais žmogaus teisų srityje. E, ir toliau vyksta žmogaus teisų pažeidinėjimai. E, teisės aktų įgyvendinimas vyksta labai lėtai, todėl yra atotrukis tarp teisės aktų ir konkrečių priemonių siekiant uh, atnešti, uh, siekiant išgelbėti aukas. Daugelį pietričių Azijos valstybių kriminogeninė padėtis yra labai silpna, teisingumas nevykdomas šiame regione mirties bausmė tebėra įteisinta. Kaip žinome, ES apskritai smerkia tai. 2012 metais pietričių Azijoje daugelie valstybių buvo įvykdytos mirties bausmės, Vietname buvo padaryta mirtina injekcija. Daugiau, daugiau negu 500 žmonių šiuo metu laukia mirties bausmės. Indonezijoje 130 žmonių buvo įvykdyta mirties bausmė. Vis dėlto yra keletas teigiamų poslinkių. Malezijoje ir Singapūre nebevykdytos mirties bausmės už nusikaltimus susijusius su narkotikais. tose šalyse dažnai vyksta nesažiningi teismai, mirties bausmė vis dar galioja ir dažnai žmonėms yra įvykdoma mirties bausmė atlikus nesažiningą teismo procesą. Kaip jau sakiau anksčiau, regioninis kontekstas e, tikrai nėra palankus tinkamoms e, teisinėms priemonėms, vis dar lieka daug ką nuveikti. E, tam, kad atskiri žmonės galėtų kreiptis į teisingumą. Kaip jau sakiau, teisingumo sistema yra labai silpna. Tokiems žmonėms labai sunku teikti peticijas. Taigi, baigdama, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie 2012 metais paskelbtą konvenciją dėl kovos prieš nusikaltimus žmogaus teisų srityje, Europos parlamentas turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį siekdamas, e, kad būtų vykdoma rezoliucija prieš žmogaus teisų pažeidimus Pietričių Azijos valstybėse. Raginame taip pat išorės veiksmų tarnybą imtis veiksmų. Ypač ES turėtų remti kriminogeninės teisės saugos e, sistemų stiprinimą Pietričių Azijos valstybėse, siekiant apsaugoti žmogaus teisų gynėjus e, tame regione strateginė sąranga ir toliau turėtų stiprinti žmogaus teisės, reikėtų raginti panaikinti mirties bausmę, bent jau paskelbti moratoriumą šioje srityje ir remti iniciatyvas prieš mirties bausmę. Ačiū. Thank you very much and I think we... Dėkoju. Manau, kad išklausėme įdomų pasisakymą, o dabar suteiksime žodį kolegiai iš Žmogaus Teisų federacijos e, tarptautinės. Prašom, žodis jums. Merci beaucoup de me donner la. Dėkoju už man suteiktą žodį. Prancūziškai ketinu kalbėti. Norėčiau atkreipti Europos parlamento dėmesį į ypač specifinę situaciją žmogaus teisų srityje susikloščiusią atskirose šalyse. Savo pasisakymą pradėsiu nuo e, Kambodžos padėties kur, ir Mienmaro, kur žmonės išstumiami žemės, iš jų žemė atimama, neleidžiamas įsigyti. Būtina numatyti galimybę suteikti tam tikras galimybę žmonėms, nes e, atrodo, kad ES ketina pasirašyti e, partnerystės susitarimus su tomis šalimis. Reikėtų atsižvelgti į tų žmonių situaciją, žmogaus teisų padėtį prieš pasirašant tuos e, susitarimus. Birželio mėnesį 12 metų tam tikrus įpareigojimus priemė ES, priemė dokumentus ir ten yra kalbama apie tai, kad būtina žmogaus teisų klausimą integruoti į prekybos politikos e, sritį. Ir manyčiau, kad čia žmogaus teisų pakomitėtis taip pat turi suvaidinti jam tenkantį vaidmenį. Žodžio laisvė. Čia norėčiau paminėti specifinę situaciją Vietname, Tailande ir Laose. Ir galiausiai norėčiau tarti žodį apie Indoneziją ir paskutinius pokyčius ten. Pradžiai dėl Kambodžos norėčiau pasakyti štai ką. Turime nevyriausybinių organizacijų atstovų, su kuriais palaikome kontaktus, apie tai kalbėjo ponė Lochbiller. Mes galėsime paskui klausimų dėka patikslinti daugiau detalių. Čia salė yra ponas Vyra Kjenglek ir ponia uh, Levi Šuler, kuri yra iš mūsų federacijos organizacijos narės, viena iš atstovių. Taigi, Europos parlamentas priemi rezoliuciją 2012 metų spalio mėnesį ir ten be kita ko yra puikiai apipriešta situacija e, susijusi su žemių konfiskavimu ir ten taip pat minima visa eilė žmogaus teisų pažeidimų kurie yra susiję su žemių konfiskavimu. Žmonės e, savavališkai įkalinami, areštuojami ir taip pat labai brutaliai slopinamios protesto akcijos. Norėčiau taip pat pasidžiaugti Europos parlamento e, akciją, kai buvo kreiptasi į Europos komisiją. Ir Europos komisija buvo paraginta imtis tyrimo, kad būtų inicijuotas tyrimas dėl tų labai grubių žmogaus teisų pažeidimų. Ir taip pat buvo paminėta, kad pasirašant prekybos susitarimus turi būti atsižvelgta žmogaus teisų padėti. E, mano atstovaujama organizacija norėtų pateikti šiek tiek informacijos apie tai, kas įvyko po 12 metų spalio mėnesį pasirašytos rezoliucijos. Tai norėtume paminėti šiek tiek kokia, kokia perspektyva laukia to regiono. Reikia, kalbant apie paskutinius pokyčius, prisiminti štai ką. Ekonominės Ekonominė grinai žemės konfiskacija vyksta ir toliau, to užsima Kambodžos vyriausybė. 12 metų gegužės mėnesį buvo priimti atitinkami teisės aktai, tačiau trūksta skaidrumo. E, be to daug spragų yra tose teisės aktuose. Būtent dėl to ir dabar tos koncesijos žemės yra leidžiamos toliau, žemės konfiskuojamos iš žmonių. Dabar jų yra 15 tų koncesijos aktų, tai reiškia, kad tai yra susijęs su 80 tūkstančių hektarų žemės ir nuo, tie, tiek buvo dabar tų žemių pastaruoju metu konfiskuota. Aš jau minėjau, kad labai grubiai yra slopinamos protesto akcijos, nes žmonės protestuoja, kai iš jų žemės atimamos. Situacija nėra pagerėjusi nuo spalio mėnesio. Ir čia galime paminėti įvairiausių faktų pavyzdžių. Lapkričio mėnesį, pavyzdžiui, aštuoni kaimiečiai prie Pnompenio oro uosto buvo sulaikyti už tai, kad e, šal, ant, ant šalia esančių namų stogų užrašė raidės SOS nurodydami savo problemą. Jie tai padarė prieš e, ASEAN valstybių, Pietričio Azijos valstybių asociacijos vadovų sustikimą, už tai buvo areštuoti. Galiausiai ponas Sonando e, nebuvo išleistas į laisvę, e, nes jis laukė apeliacinio teismo proceso ir buvo, o anksčiau jis buvo nuteistas 20 metų kalėjimo. Kovo penktą dieną vyks apeliacinio teismo posėdis penktą valandą ryto. Ir mes e, norėtume, kad Amnesty International ir Europos parlamentas atidžiai sektų, kuo pasibaigs tas teismo posėdis. Gruodžio mėnesį, 27 dieną, municipalinis Pnompenio teismas Jangbofa nuteisė trims metams kalėjimo. Visą tai rodo, kad Likado, Kambodžoje esanti žmogaus teisų gynimo lyga, mūsų federacijos narė, e, renka informaciją ir patvirtino, kad yra daug žmonių, kurie dabar yra įkalinti dėl būtent žemės konfiskavimo atveju. Mes negavome oficialaus atsakymo iš Europos komisijos dėl jos ketinimų imtis tyrimo ar bus tyrima, tyriami žmogaus teisų pažeidimai, kaip to prašė Europos parlamentas savo spalio mėnesio rezoliucijoje. Mes palaikome dvišalius, klaus, e, dvišalius ryšius. Iš Europos komisijos sulaukėme įvairių argumentų kur yra sakoma, kad tas tyrimas nebūtų teisėtas. Reikia pasakyti, jog pirmiausia reikia sulaukti išvadų dėl to, kaip veikia žmogaus teisų apsaugos mechanizmas. Tas išvadas mes jau esame gavę nuo spalio mėnesio 12 metų. E, situacija Kambodžoje yra akivaizdi, yra akivaizdus įrodymai, e, kaip atsiminėjama buvo žmonių e, žemė, tai yra laikoma grubiai žmogaus teisų pažeidimais. Ir manyčiau, kad tyrimą būtų galima pradėti, turint visus tos įrodymus. E, dar viena priemonė galėtų būti prekybos susitarimų suspendavimas. Sakoma, kad nuo to nukentėtų galbūt žmonės vietose. Na be abejo, žmonės ten gyvena nepavydėtinomis sąlygomis, bet žmonės yra išstumiami iš žemių. Surasti darbo yra labai sunku. Bet manyčiau, kad čia labiau reikėtų pabrėžti štai kam pradėti tyrimą remiantis prekybos susitarimais, tai dar nereiškia, kad preferencijų sistema bus kaip nors sustabdyta. Ne, tiesiog būtų galima pradėti platų dėrybų laikotarpį su Kambodžos vyriausybė ir būtų galima tuo laiku pasinaudoti Europos komisijai, kad būtų galima pasiekti vietoje konkrečios pažangos žmogaus teisų klausimais. Tas laikotarpis gali apimti netgi dviejus metus pagal dabar galiojantį reglamentą. Taigi norėčiau pasakyti štai ką. Mano atstovaujama žmogaus teisų federacija ragina Europos parlamentą neužmiršti šių visų dalykų. Būtų už, būtina užtikrinti, kad parlamento priimta spalio mėnesio 12 metų rezoliucija neliktų gulėti tik stalčiuje ne, ir likti, ne, kad neliktų niekam nenaudinga. Nes manytume, kad žmogaus teisų pažeidimai yra pakankamai grūbus, kad būtų galima kreiptis į Europos komisiją ir reikalauti, kad Europos parlamento balsas būtų išgirtas. išgirstas. Na, o jeigu būtų e, daromas tyrimas, jeigu vyktų misija šio klausimu į vietą, norėčiau pabrėžti, kad tie vizitai be kita ko apimtų ir susitikimus su vietos pilietinės visuomenės organizacijų atstovais, su jungtinių tautų atstovais ir panašiai. O dabar norėčiau pereiti prie situacijos e, Mienmare, Birmoje. Čia žemės konfiskavimas, išstumimas valstiečių iš jų žemių yra irgi pasiekęs kritinę padėtį. Tie pažeidimai irgi yra pagristi dokumentais Jungtinių tautų specialusis atstovas e, Birmoje yra parengęs tokius dokumentus. 2012 m. gegužės ir rugsėjo mėnesį yra parengti tie pranešimai, kur šie faktai yra dokumentuoti. E, ten be kita ko irgi kalbama apie žemės konfiskavimą ir su to susijušmokos teisų pažeidimus ir protestų slopinimus. E, Pasirodė po tyrimo atlikto vietoje, kad vietos pilietinės visuomenės organizacijos patvirtino, jog nuo žemės buvo stumiami e, ūkininkai ir ypač tai daroma tose zonose, kur, yra, kur valstybė turi infrastruktūros tam tikrų projektų ir, ir planų. Manyčiau, kad didėjant investicijoms situacija gali dar labiau uh, pasunkėti. Ta pabrėžia ir jungtinių tautų specialus atstovas savo pranešime. Apie tai kalbama 39-ame jo pranešimo punkte. Ten be kita ko yra sakoma, kad investicijų didėjimas paskatins privatizavimą ir, dėl, ir, ir sakoma, kad nėra numatyta jokių garantijų. Dėl to gali padidėti žmogaus teisų pažeidimų skaičius vietose. Tad reikėtų ir čia imtis atsargumo priemonių kai kurias pabrėžė ir specialusis atstovas Junktinių tautų organizacijos. Ki... Da, Davidas Martinas irgi minėjo apie tai, žinote, kad rezoliucijos projektas yra pateiktas e, parlamentui. Rytoj jis bus svarto, svarstomas INTA komitete. Tos atsargumo priemonės yra susijusios su teisės aktų buvimu ir e, susijusios taip pat su įmonių socialinė atsakomybė. Taigi, atsargumo priemonės. Specialusis atstovas pirmiausia mini būtinybę įdėkti būtiną juridinę tvarką, kad būtų galima uh, reglamentuoti tinkamai žmonių teisę į žemę. Uh, Kitas aspektas yra įmonių atsakomybė. E, kaip žinia, Birmo situacija, Mienmaro situacija yra ypatinga. Būtina numatyti teisiškai saistančias taisyklės. Būtina, kad būtų numatyta visa serija atsargumo priemonių. Ir būtina, kad būtų užtikrinti ta nuolatinė nepriklausoma stebėsena ir kad būtų galima numatyti skundų teikimo ir ginčių sprendimo mechanizmą. Prekybos preferencijos. Uh, turi egzistuoti, bet būtina kartu numatyti tam tikras garantijas žmonėms. Europos parlamentas turi prieš žengdamas tolin tų sustarimų patvirtinimo keliu įsitikinti, kad reikiamos garantijos egzistuoja. Yra būtina, kad būtų numatyti reikiami resursai tam, kad būtų galima situaciją stebėti, um, matyti, kaip ji vystosi ir kad būtų galima tinkamai naudotis įdėktais mechanizmais, kuriuos aš minėjau. Ir dabar pabandysiu labai trumpai. Žodžio laisvės. Norėčiau pasakyti, kad mūsų federacija kartu su viena iš žmogaus teisų lygų, kur yra mūsų narė, paskelbė leidinį štai apie e, žodžio laisvės padėti Vietname ir kai kuriuose kitose šalise. Amnesty International padėjo mums taip pat renkti šį dokumentą. Naujas dekreto projektas yra parengtas irgi, kad būtų atkreiptas Europos parlamento dėmesys šią padėtį. Vyks dėrybos dėl laisvos prekybos sutarties, jo dėl jos derasi Vietnamus ir Europos komisija. Ir čia dėl to derantis būtų galima e, kalbėti apie žmogaus teisų integraciją. Mes Buvo atlikta poveikio studija ir neatsižvelgiama yra į 12 metų Europos parlamento priimtą dokumentą ir ne, į e, poveikio studiją neįtrauktas šis aspektas, neįtrauktas žmogaus teisų aspektas. Ir manytume, kad yra laikas būti draugiant savo pastangas. <clears throat> Dar dėl tos laisvos prekybos sutartys noriu pasakyti štai ką, kai dėl stebėsenos mechanizmų paprastai tokių sustarimų atvejus būna numatytas E, stebėsena vykdo e, pilietinės visuomenės organizacijos, kaip numatyta skyriuje dėl tvaraus vystimosi, yra būtina taip pat nepamiršti ir žodžio laisvės aspekto, apie tai yra kalbama. Ir aišku, žodžio laisvę galima užtikrinti tik tada, jeigu yra numatytos tam tikros garantijos. Tailandas. Čia norėčiau atkreipti Europos parlamento dėmesį į Samjot atvejį. Norėčiau paminėti taip pat 12 metų lapkričio pabaigoje dviejų valstiečių nužudimą. E, manau, kad turėtų ir Europos parlamentas atkreipti dėmesį į šią e, situaciją. Porą žodžių dar apie Indoneziją. Europos parlamentas turėtų atkreipti dėmesį į naujus teisės aktus Presidential Instruction 13 metų antras numeris. Toks dokumentas buvo paskelbtas ir ten nėra numatytai pakankamai garantijų žmogaus teisų srityje. E, gali atsitikti taip, kad atsiras daugiau galimybių brutaliai slopinti taikias manifestacijas Apie tai galėčiau Jums atsakyti klausimus vėliau. Sausį ir nuo sausio iki vasario vidurio 18 atvejų buvo e, užregistruoti smurto prieš mažumų atstovus ir buvo dar kitų nužudimų atvejų. susijusių su antiteroristinės, ant, ant, antiteroristinės e, grupės veikla. Dėkoju, tiek būtų mano pasisakymų. Give... Ačiū. Prieš suteikdama žodį ponui Mangovin, norėčiau pasveikinti ir Brunėjaus ambasadorių. Dato Sarbini Ali, jo ekscelencija Dato Sarbini Ali, sveiki atvykę. Taip pat posėdėje dalyvauja Tailando, Indonezijos, Filipinų, ambasado atstovai. Taigi, sveiki atvykę. Prieš keletą mėnesių mes buvome surengę įdomias diskusijas Ir tada buvo sakoma, kad mes paprastai visą dėmesį sutelkėme į kritiką ir užmirštame ir teigiamus poslinkius jūsų šalise. Bet mes supratome jūsų mintį, tačiau tikiuosi, kad jūs suprantate ir mus, nes šio komiteto mm, dėmesio centre paprastai yra tos sritis, kuriuose situacija nėra labai gera. Dėl Mienmaro užsienio reikalų komitete kovo penktą dieną lankysis Mienmaro prezidentas. Kiek suprantu, šios šalies ambasada labai intensyviai ruošiasi tam susitikimui ir, žinoma, AFET komitete bus atsižvelgta ir mūsų diskusijas. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Mangoven. Jis yra Junktinių tautų vyriausiojo galiotinio žmogaus teisų klausimais Azijos ir Ramio vandenino šalių biuro vadovas. Ačiū pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, ambasadoriai, Jūsų ekscelencijos, ASEAN šalių atstovai, kolegos, Kaip prašė pirmininkė, e, pamėginsiu pakalbėti ir apie teigiamus poslinkius pasiekimus ASEAN regione ir vis dar išliekančius iššūkius. Tikiuosi, kad mano pasakymas bus subalansuotas. Pakalbėsiu apie mūsų biurą. Bankokė veikia nedidelis regioninis mūsų biuras ir jis dirbo su visomis dešimt ASEAN šalių. Dirbame ir su ASEAN sekretoriatu ir naujais žmogaus teisų mechanizmais. Taip pat turime, turėjome biurą, turime maždaug 20 metų biurą Kambodžoje. Tas biuras buvo įsteigtas 93 metais po Paryžiaus taikos susitarimų ir Turime specialų pranešėją žmogaus teisų klausimais Kambodžoje. Jo mandatą suformavo senoji žmogaus teisų komisija ir tas mandatas tęsiamas praėjus veikti ir žmogaus teisų tarybai. Mienmare, su Mienmaru iki šiol daugiausiai dirbdavome iš išorės, tačiau vykstant įvairiems procesams mes sustiprinome savo veiksmus toje šalyje ir gauname ES paramą. ES suteikė pradinį finansavimą kad galėtume dirbti su naujai įsteigta Mienmaro žmogaus teisų komisija. Ir praėjusiu metu lapkritį prezidentas Janšain paragino vyriausiojo galiotinio e, biurą įsteigti biurą pačioje, pačiame Mienmare. Taigi dabar vykdome dėrybas su vyriausybė, siekdami įsteigti tą biurą. Didelių poslinkių dėrybose dar nėra, bet tikimės, kad ši iniciatyva šiemet pasistumės į priekį. Mm, iš Bankoko mes nuolat vykstame į Mianmarą ir šiuo metu trys darbuotojai dirba su humanitarinėmis agentūromis, humanitarinės pagalbos agentūromis Mianmare. Dar visai neseniai mes dalyvavome e, Junktinių tautų pagalbos misijoje Rytų Timorė. E, dabar ta misija jau nutraukė darbą, tačiau mes ir toliau tęsiame darbą rytų Timorė ir gali būti, kad artimiausių metų rytų Timoras taps ASEAN nariu. Taigi mūsų darbas nėra visapusiškas e, ASEAN regione, tačiau jis yra gana svarus. Norėčiau dabar pakalbėti ir apie ASEAN institucinę sąrangą ir mechanizmus žmogaus teisų srityje. Visų pirma, šalių lygių veikia keturios žmogaus teisų institucijos - Tailande, Indonezijoje, Filipinuose ir Malazijoje. visos tos institucijos yra nemažai pasiekusios ir yra gavusios akreditaciją tarptautiniu lygiu. Tai reiškia, kad jos laikosi Paryžiaus e, principų kaip nacionalinės žmogaus teisų institucijos. Taip pat veikia ir Rytų Timoro institucija, Provadorija, jos statusas e, gali būti prilygintas žmogu, nacionalinės žmogaus teisų institucijos statusui. Ir Mienmare taip pat yra įsteigta žmogaus teisų institucija, įveikia pagal prezidento įsakymą ir šiuo metu rengia teisės aktus, kad būtų sukurta reikiama įstatyminė bazė. Mes labai remiame šį procesą, tikimės, kad tie teisės aktai užtikrins tokios institucijos reikiamą autonomiškumą, panašiai kaip tai yra padaryta kitose ASEAN regionų šalise. Tos nacionalinės institucijos labai svarbios nacionalinių lygių, tačiau jos e, tampa vis aktyvesnės ir regioninėme lygmenyje, jos viena kitai teikia pagalbą ir pradeda nagrinėti bendras naujas temas ir klausimus, kurie yra aktualūs ASEAN šalise. Dar vienas svarbus poslinkis sutapo su ASEAN 40-osiomis sukūrimo metinėmis 2009 metais. ASEAN tada paskelbė naują hartiją, lik ir atnaujinta šios organizacijos vizija. Ir labai svarbu, kad pirmą kartą toje hartijoje yra įsipareigojimas laikytis tarptautinių žmogaus teisų ir humanitarinių normų. Taip pat yra įsipareigojimas ASEAN kontekste sukurti pirmąjį regioninį žmogaus teisų mechanizmą. Turbūt prisimenate, kad Azijos ir Ramiojo vandenino šalių regionas yra vienintelis pasaulyje neturintis konkrečiai žmogaus teisėms skirto mechanizmo. Tas regionas yra milžiniškas ir labai įvairia lypis, taigi sunku sukurti tokį mechanizmą. Tačiau ASEAN parodė, kad mažesnių regioninių lygmenių, dirbant su mažesnių skaičiumi šalių, įmanoma sukurti tokį mechanizmą. Taigi matome jį Azijoje ir tai yra vienas, tai yra pirmasis svarbus žingsnis, labai teigiamas žingsnis, prie kurio ir mes prisidedame. To mechanizmo kūrimas, mes tą mechanizmą vadiname ASEAN tarp vyriausybinė žmogaus teisų komisija, AIČA. To mechanizmo kūrimas vyko greitai, buvo greitai parengta to mechanizmo techninė užduotis ir mandatas, jis buvo greitai patvirtintas politinių vadovų ir pradėjo veikti 10-11 metais. Aičia modelis ir mandatas yra gana ribotas. Galiu tai atvirai pasakyti. Pagrindinės spragos yra tai, kad aičio narystė yra tarp vyriausybinė. Iš esmės to mechanizmo nariai yra paskirti vyriausybių, tai nėra nepriklausomi ekspertai, kaip pavyzdžiui yra Europos, Afrikos ar Amerikų žmogaus teisų sistemose. Aičia nariai yra vyriausybių atstovai, tai yra tarp vyriausybinis uh, mechanizmas, o ne nepriklausomas regioninis žmogus teisų mechanizmas. Ačio vaidmuo yra patariamasis. Jam šiam mechanizmui nėra suteiktas konkretus teisų gynimo mandatas. Yra nagrinėjami tam tikri atvejai šalių lygių, Turiu galvoje tuos atvejus, kuriuos minėjo ir kiti kalbėtojai šiandien. Ai čia neužtikrina individualios e, teisų apsaugos, jos mandatas platesnis, bet tikimės, kad šis mechanizmas laikui bėgant plėtosis. Būtent taip vyko ir kitose regionuose. Kiekvienas regioninis vaidmuo, e, mechanizmas įskaitant ir Europą, plėtojosi laikui bėgant ir manau, kad jeigu bus paskirta tinkama vadovybė, bus tinkamai vadovaujama, dirbama su pilietinė visuomenė, ai čia vaidmo pasikeis. Bus atlikta peržiūra po ketverių metų ir manau, kad tai bus svarbus, svarbi proga pagalvoti apie mandato atnaujinimą. Taip pat, tuo pačiu metu, kai buvo įsteigta Aiša, buvo įsteigta mm, moterų ir vaikų teisų gynimo komisija. E, ši komisija turi platesnį mandatą, platesnę veiksmų, didesnę veiksmų laisvę ir yra labiau nepriklausoma. Jos įsteigimas pasirodė esas labai vertingas eksperimentas ir tikimasi, kad e, ginant moterų ir vaikų teisės, ta komisija atliks svarbesnį vaidmenį nei Aičia. Tačiau tai yra palyginti nauja institucija ir manau, kad ji yra lik ir tiltas tarp Europos sistemos ir naujos ASEAN sistemos. Ir čia galbūt galima bus bendradarbiauti ir teikti paramą. Vienas iš pirmųjų Aičia žingsnių buvo parengti pirmąją ASEAN deklaraciją dėl žmogaus teisų. Uh, vyko ilgas vyriausybių atstovų diskusijų procesas. Nebuvo surinkta pakankamai konsultacijų su regiono pilietinė visuomenė, ta visuomenė nepakankamai dalyvavo ir nebuvo tinkamai atspindėti jos prioritetai. Ta deklaracija buvo patvirtinta praėjusiais metais ir joje yra daug svarbių žmogaus teisų elementų ir įsipareigojimų. Deklaracijoje yra atspindėta daug žmogaus teisų, taigi tai yra svarbus pareiškimas apie principus. Deklaracijos trūkumas, kurį įvardėjo ir vyriausias įsigaliotinis, yra dviejopas Dauguma deklaracijoje minimų teisių yra formuluojamos su sąlyga, kad jas reikia aiškinti pagal nacionalinius teisės aktus. Ir tai trukdo interpretuoti tas teisės pagal tarptautinę sistemą. Taip pat gali būti, kad kai kuriais atvejais tos teisės bus aiškinamos siauriau. Vis dėlto svarbu, kad ta deklaracija yra patvirtinta, Pnompenio deklaracijoje yra prisimtas labai svarbus įsipareigojimas, kad ASEAN deklaracija bus aiškinama ir taikoma pagal valstybių narių tarptautinius žmogaus teisų įsipareigojimus. Tai yra svarbus saugiklis Taigi net jeigu ir yra svarbių apribojimų ASEAN deklaracijoje, vis tiek turi būti aiškinama pagal traptautinius standartus. Žinoma, reikės dar pasižiūrėti, kaip tą deklaraciją ai, čia praktiškai įgyvendins. Tai yra svarbus poslinkis. Vienas iš ai, čia darbo prioritetų yra įmonių socialinė atsakomybė žmogaus teisų srityje ir klausydamas informacijos apie tai, kokį darbą šioje srityje atlieka Europos Sąjunga, e, pavyzdžiui, Europos e, Sąjungos valstybės narės rengia nacionalinius planus dėl įmonės socialinės atsakomybės. Manau, tai gali būti svarbi sąsaja dirbant su ASEAN šalimis. Dabar perėsiu prie keleto pagrindinių temų, pagrindinių tendencijų ASEAN šalyse. Žinoma, daug, daug dalykų jau paminėjo kolegos iš nevyriausybinio organizacijų, kurie čia dalyvauja. Daugelis tų temų yra susijęs su to regiono, tame regione vykstančiais demokratiniais procesais. Pastaraisiais dešimtmečiais daugumoje sen šalių įvyko svarbių pasikeitimų. Vietnamas ir Laosas e, vis dar yra tos šalis, kur e, galioja vienpartinis modelis, tačiau kitose šalyse didėja demokratinė erdvė, yra kuriamos naujos demokratinės institucijos ir vienas geriausių pavyzdžių šalies, kurioje vyksta svarbus politiniai poslinkiai, yra Mienmaras. Tačiau, žinoma, yra ir tam tikros dinamikos, kuri kelia iššūkių žmogaus teisėms. Pavyzdžiui, Tailandė įvyko tam tikrų įvykių, paskatinusių politinį smurtą, bet turiu pasakyti, kad toje šalyje buvo parengta gana gera ataskaita, kurioje reikalaujama atsakomybės ir institucinių reformų. Mes atidžiai stebime, kaip visa tai yra įgyvendinama. Tai bus labai svarbu Tailando ateičiai. Malaisijoje e, politinė situacija ilgą laiką temdė tam tikri su saugumu susiję teisės aktai. Prieš metus ar dviejus metus prasidėjo e, politinis judėjimas už laisvus rinkimus, tačiau jam buvo taikomos sankcijos. Vis dėlto vyriausybė dabar jau atšaukė kai kuriuos senesnius e, saugumo įstatymus. Žinoma, naujose teisės aktuose taip pat bus numatyti tam tikri apribojimai, bet vyksta svarbus pokyčiai. Pavyzdžiui, neseniai buvo su, suteikti leidimai opozicijai renkti susitikimus. Tai yra svarbus pokytis. Indonezija taip pat perėjo svarbu demokratijos stiprinimo laikotarpį, rengiamasi prezidento rinkimams kitais metais. Nors, žinoma, dar yra tam tikros įtampos, tačiau didėja religinis pakantumas ir uh, vyriausiasis įgaliotinis tai pastebėjo. Vis dėlto dar tebėra išpolių prieš šytus, prieš Ahmadį bendruomenę. Tai lemia religinio pakantumo ir nepakantumo kultūrą toje šalyje. Daug informacijos jūs išgirdote iš Amnesty International ir iš e, Žmogaus Teisų federacijos. Girdėjote apie bausmes Vietname, taip pat apie tai, kaip naudojami įstatymai draudžiantis įžeisti karalių Tailandė. E, Žinoma, yra ir ekstremalių atvejų, e, tai yra žmogaus teisų gynėjų nužudimai ar dingimai, socialinių aktyvistų, visuomenės veikėjų dingimai. Vienas daugiausia dėmesio sulaukusių įvykių tai yra som, pono Sombat Samfon dingimas. Taip pat regione yra ir tam tikrų dar nesibaigusių konfliktų, smurto e, zonų, smurtas e, dar nesibaigė ir kai kuriuose Menmar vietovėse, Indonezijoje, Filipinuose. Laimė dabar jau pasirašytas naujas taikos susitarimas, tačiau smurtas tęsiasi. Norėčiau paminėti ir dar keletą aspektų, apie kuriuos dar nebuvo kalbėta. Visų pirma, migracija. Tai yra labai svarbus dalykas šiame regione. Tos šalis yra ir migruojančių darbuotojų mm, kilmės šalis ir priimančios šalis. Į ASEAN šalis atvyksta daug migrantų, yra daug ir registruotos ir neregistruotos migracijos, taip pat yra nemažai prieglopšio prašytojų. Jie daug, jų daug atvyksta į Tailandą ir vėliau vyksta į Malaisiją. Kai kuriais atvejais prieglopšio prašytojai taip pat nelegalus migrantai siekia išvykti į kitas šalis, pavyzdžiui, Australiją. Ir dabar jau vyksta diskusijos dėl tam tikros regioninės sistemos, kuri galėtų padėti įveikti šios iššūkius. Vienas iš didžiausių trūkumų yra tai, kad nėra ratifikuota pabėgėlių konvencija ir daugelį ASEAN regiono šalių nėra įstatyminės bazės, kuri padėtų užtikrinti šių žmonių apsaugą. Taigi tai yra didelis iššūkis, e, kurį galbūt galėtų padėti įveikti ir ES remdamasi savo patirtimi. Nes ES turi patirties, kaip valdyti migrantų srautus. Ir dar vienas dalykas - mirties bausmė, kolegos ją jau minėjo. Tačiau turiu pasakyti, kad šioje srityje ASEAN kontekste jau yra pasiekta pažangos. Būtent ASEAN regionas yra svarbiausias diskusijų dėl mirties bausmės panaikinimo dalyvis. Pavyzdžiui, Filipinai, Kambodža. pasisako už mirties bausmės panaikinimą. Singapūro, Singapūrė ši bausmė lieka. Uh, Tailandas, Indonezija yra paskelbusios moratoriumą. Malazijoje ir Singapūrė vis dėlto jau yra poslinkių, yra norima atsisakyti privalomo mirties bausmės vykdymo. Taigi yra žengiami net nedideli žingsniai bent jau mirties bausmės vykdymo ribojimo link. Nors, žinoma, jungtinės tautos ragina apskritai atsisakyti mirties bausmės. Taigi tiek būtų apie naujausius poslinkius, naujausias tendencijas. Ačiū. Labai ačiū, dėkuoju Jums visiems trims. Jūs mums pateikėte puikia analizė. Norėčiau tik pakomentuoti apie kai ką, ką jūs sakėte. Pavyzdžiui, kalbėjote apie ASEAN moterų ir vaikų komitetą. Šiuo metu jie yra Briuselyje. Ir mes jų paklausime, galbūt jie norėtų prisijungti prie mūsų, tačiau jie nepriėmė kvietimo, kadangi galvojo, jog jie neturi galiojimų dalyvauti tokio komiteto kaip kad mūsų posėdėje. Taigi manau, jog tai parodo, uh, tiesiog ta institucijų įvairovė, kuri netgi ir riboja kai kurias mūsų diskusijas, tačiau manau, jog iš mūsų pusės tikrai mes būtume norėję juos čia išgirsti ir jūs laukti, bet galbūt kitą dieną. Kalbant apie žmogaus teisų institucijas, jūs kalbėjote apie įvairias institucijas, kurios yra kuriamos arba jau egzistuoja Azijoje. Dažnai savo komitete mes e, sprendžiame šios klausimus ir šiandien po pietų mes e, kalbėsime su įvairiais partneriais, partner, šalių partnerių ombudsmenais. Ir pačioje Europos Sąjungoje mes taip pat turime įvairius e, ombudsmenus. Manau, kad labai įdomu tai, kad jūs pabrėžėte, jog egzistuoja ryšiai e, su ES, ES parlamentu, reikėtų kreipti didžiausią dėmesį į pabėgėlius ir migrantų e, teisės toje teritorijoje. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad mes. E, norėčiau pabrėžti, kad mes nesame pakankamai turintys priemonių užmėgsti kontaktus su migrantais ir jų šeimomis. Taigi, dažnai mes tiesiog nežinome, ką daryti. Ir mes įgyvendiname re rekomendacijas, o valstybės narės e, nėra linkusios jas ratifikuoti. Na, o dabar norėčiau pakviesti poną Ranierį Zapatukį iš e, išorės veiksmų tarnybos. ASEAN skiriaus vedėja ir taip pat e, du atstovai iš Amnesty, Tarptautinės žmogaus teisų federacijos. Taigi jūs kalbėjote apie tam tikras problemas, apie tai, ką reikėtų nuveikti tame regione ir galbūt dabar jūs galėtumėte papasakoti apie savo veiklą. Ačiū. Pone pirmininkė, čia atvykau kaip ir daugelis kalbėjusiųjų pakalbėti apie Pietričių Aziją, apie konkrečias šalis. Ir manau, jog tai tam tikrų būdų parodo, kokią vietą žmogaus teisų klausimas užima mūsų santykiuose su Pietričio Azijos valstybėmis. Žinoma, mes labai didelį dėmesį kreipiame į žmogaus teisų klausimus, bendradarbiaudami su pilietinė visuomenė tiek vietos, tiek tarptautiniu lygiu. Ir manau, jog akivaizdu, jog jie yra svarbiausias partneris šiame procese kaip jau sakiau, žmogaus teisės yra vienas iš svarbiausių ir intensyviausių sektorių, kuriame mes vykdome savo veiklą, bendradarbiaudami su Pietričių Azija. Mes tai darome naudodamiais įvairiausiamis priemonėmis. Praėjusiais metais, spalio pirmą dieną, aš pradėjau eiti šias pareigas ir tuo metu man tikrai padarė labai didelį įspūdį tai, kiek daug yra dirbama šioje srityje proporcingai galbūt šis darbas yra netgi daug didesnis e, negu kad kitose pasaulio dalyse tą galiu pasakyti iš savo patirties. Mes vykdome tiek formalų, tiek neformalų dialogą. Tokį dialogą esame užmesgę šešiose valstybėse. Tik prieš kelias dienas Laose įvyko vienas toks renginys. Mes taip pat turime svarbių nuostatų reglamentuojančių žmogaus teisės pagal partnerysčių susitarimus, dėl kurių deramės arba dėl kurių jau susidarėjome su dauguma Pietričių Azijos valstybių. Kalbant apie dvišalius mūsų susitikimus, e, žmogaus teisės yra pagrindinis e, klausimas, kurį aptarėme. Čia jau buvo minėtas apie kam, minėtas Kambodžos e, klausimas, kalbant apie žemių problemas tenai. Norėčiau tik priminti, kad tarybos pirmin, pirmininkas Hermanas Van Rompojus praėjusį lapkričio mėnesį nuvyko į Kambodžą ir jis iškėlė šį klausimą Kambožos prezidentui. Įvyko rimtos diskusijos šio klausimu ir mes suprantame, kad komisijos narys Deguhtas, e, kai vyks į Mienmarą kovo mėnesį e, dalyvauti ekonomikos aukšto lygio konferencijoje, šis klausimas ir vėl bus aptarinėjamas. Mes e, taip pat vykdome veiklą ir teikiame pareiškimus Pavyzdžiui, neseniai tai padarėme Laoso atšvilgių, siekiant išspręsti žmogaus teisų aktyvistų klausimą. Jūs jau minėjote anksčiau Sumbato Sumbuto atvejį. Ir tai mums kelia didžiulį susirūpinimą. Mes skelbėme pareiškimus, taip pat vykdome įvairiausius projektus per plėtės visuomenės organizacijas, taip pat bendradarbiavame su vietos ir tarptautinėmis atsakingomis institucijomis partnerėse valstybėse. Mes džiaugiamės tuo, jog šiais laikais, kaip jūs minėjote, taip pat e, bendradarbiaujame su Azijos komisija siekiančią skatinti moterų ir vaikų gynimą. Kaip jūs minėjote, jie dabar yra Briuselėje ir jie taip pat lankysis kitose ES institucijose per ateinančius 3-4 metus. Neturiu daug detalių, kadangi jų vizitas tik prasidėjo, tačiau kaip suprantu, jis bus intensyvus, vyks intensyvios diskusijos. Taip pat Savo darbą vykdo ASEAN tarp vyriausybinė e, parlamentinė e, institucija. Ir norėčiau pasakyti iš platesnio požiūrio, mūsų ryšiai yra labai įvairūs ir platus. Mes turime daugybę priemonių, kuriomis galime pasinaudoti. Taip pat, kalbėdamas apie Kambodžą, pavyzdžiui, norėčiau paminėti tai, kad kartais turime apsvarstyti, kalbant apie priemonės, jog kai kurie siūlomi sprendimai potencialiai galėtų patys prieštarauti žmogaus teisėms. Pavyzdžiui, jeigu pagalvotume apie priekybinės preferencijas, kurios buvo išplėstos ir suteiktos Kambodžai, galėjo labai smarkiai padėti Kambodžai pagerinti jos gyvenimo standartus, bėgant metams, iš esmės pajamos vienam gyventojui padvigubėjo per praėjusius dešimt metų. Ir diskutuodami apie tai turėtume suprasti, kad kai kurios iš šių priemonių, jeigu mes jas atšauksime, vėl galėtų pabloginti žmogaus teisų padėtį. Taigi mes labai atidžiai stebime žmogaus teisų padėtį ir tai yra laikantis mūsų nuostatų reglamentuojančių, kaip reikėtų taikyti tokius ekonominius susitarimus. Taip pat vienas iš svečių paminėjo svarbę žmogaus teisų deklaraciją, pasirašytą praėjusio metų lapkričio mėnesį. Mes žinome, kad tai sukėlė didelės diskusijas tarptautinėje bendruomenėje, E, kartu su Pietričių Azijos valstybėmis buvo išreikštas tam tikras susirūpinimas dėl to, jog kyla rizika pažeisti pagrindinės teisės. Mes taip pat labai atidžiai e, nagrinėjome šią deklaraciją ir nusprendėme matyti e, taurę labiau puspilnę negu kad pustuštę. Prieš keliarius metus būtų buvę neįsivaizduojamas dalykas pasirašyti tokią deklaraciją. Taigi matome, jog padaryta didelė pažanga priimant e, žmogaus teisų instrumentus. Mes taip pat manome, kad tai sudaro gerą pagrindą, kurio remdamiesi galėtume dirbti ir siūlyti dirbti mūsų pietryčių Azijos partneriams, e, siekiant, kad įgyvendinami šią deklaraciją jie siektų kiek galima labiau užtikrinti pagrindinių teisių laikymasi visais aspektais. Manau, jog šiandien turime gerą pagrindą pradėti darbą, siekiant užtikrinti žmogaus teisės regioninėme lygyje. Tai yra labai svarbus mūsų darbo aspektas. Mes norėtume sustiprinti mūsų darbą tame regione, Pietryčio Azijos valstybių regione. Žinoma, jūs minėjote ir daugelį atskirų atvejų atskirose valstybėse. Aš nekalbėsiu apie visus juos, tačiau mes esame pasirengę atsakyti uh, E, į šios klausimus dvišalių būdų, kadangi antraip tai užimtų per daug laiko. Mes konkrečiai esame ypač susirūpinę pastrosiamis dienomis dėl žmogaus teisų aktyvisto Sumfuno atvejo. Pone Ašton gruodžio mėnesį paskelbė pareiškimą ir mūsų buvo paprašyta e, taip pat padaryti tam tikrą demaršą. Mes vykdėme diskusijas ir jas vykdome iš esmės kiekvieną dieną, siekdami aptarti uh, E, tai ir pasižiūrėti, kaip galėtume kuo geriau prisidėti ir dalyvauti e, siekiant teigiamo atsako. Deja, neturime per daug e, gerų žinių, apie kurias galėtume papasakoti, tačiau manau, jog ES mėgino šiuo konkrečiu atveju suvaidinti esminį vaidmenį. Ir mūsų pareiškimas buvo paskelbtas ne tik ES vardu, tačiau taip pat ir tarptautinių partnerių, tokių kaip JAV, Australija ir Singapūras. Ir manau, jog tai yra pirmoji Pietryčių Azija, kuri prisijungė prie mūsų skelbiant tokį pareiškimą. Taigi mes labai smarkiai siekiame bendradarbiauti su savo partneriais, siekdami pasižiūrėti, kaip galėtume jiems geriausiai pagelbėti. Ypač šiuo atveju. Taip pat manau, jog svarbu pažymėti tai, jog daugelis pietričių Azijos parlamentarų nuvyko į Vietnamą iškelti šį konkretų atvejį. Aš manau, jog tai yra gera žinia, ypač palyginus su situacija vykusią prieš daugelį metų. Taigi mes esame visuomet pasirengę iškelti šios klausimus ir juos atsižvelgti ir atsakyti dvišalių pagrindų. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodį suteiksime kolegoms. Ar norėtų kas klausti iš kolegos, kolegų parlamentų narių? Aš pati turiu klausimą, be kita ko sako pirmininkė. Ponas Vangoven pareiškė tokį pamastymą apie tai, kad reikėtų ateityje sieti dvi sritis žmogaus teisės ir verslą. Tai yra vienas iš tokių signalų ir antra. Yra labai gražus žestas, kurį jūs pademonstravote. Jūs e, sekate atidžiai Vietname vykstantį žmogaus teisų dialogą, jūs priemėte, e, jūs, jūs nuolatos palaikote tiesioginius kontaktus su Vietnamo delegacija, jūs priemėte ir sustikote su tais atstovais savo uh, institucijoje. Na, požiūris mūsų yra šiek tiek kitoks, kai kalbame apie ES prekybos e, politiką. Esu gavusi pono Degukto laišką. Ne visada e, palaikau jo požiūrį, ypač kai kalbama apie prekybos susitarimą su Vietnamu. Aš manau, kad žmogaus teisių reikalavimai šiuo atveju irgi yra laikomi kažkokia techninė detalė. Ir nemanau, kad tik Vietnamo atveju, bet ir apskritai galima laikytis tokios taisyklės, kad jeigu yra empirinių duomenų, kad yra žmogaus teisės galimybė įtraukti į kažkokius prekybos susitarimus, tai reikia daryti, nes tai pagerina žmogaus teisų patirtį. Be abejo, žmonių teisė į būstą, žmonių teisė į kitus dalykus yra puikus dalykas. Aš nesu prieš prekybą, tačiau be abejo, pas, žmogaus teisų padėtis keičiasi nuolatos visame pasaulyje, bet svarbu, kad žmonės jų nepar, neprarastų, kad neatsirastų tų žmogaus teisų pažeidimų pasaulyje daugiau. Manau, kad diskusijų reikia daugiau šiuo klausimu, įskaitant ir Europos parlamentą. Jūsų nuomonė apie verslą ir įmonių atsakomybę ir žmogaus teisės yra irgi labai svarbus dokumentas. Jį svarstys du komitetai ir atrodo reakcijos į šį dokumentą yra prieštaringos labai abiejose komitetuose. Manau, kad žmogaus teisės nėra šiaip kažkokie sekmadienio pašnekesiai. Tai turi būti esminė detalė, kurią reikia tinkamai įvertinti, kad gerėtų ES politika šiuo klausimu apskritai. E, mes susirašinėjome su ponu Degucht, manau, kad jūs žinote, kas yra parašyta tam laiške. Bet ten yra kalbama be kita ko apie verslą ir žmogaus teisės, apie tų dviejų dalykų susijimą. Dėkoju. Manau, kad tai yra labai svarbus aspektas, be abejo. Na, iš tiesų, mes e, manome, kad partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimai yra ta tokia labai didelė dėžutė, kur telpa daugybė klausimų, žmogaus teisės taip pat. Ir tai turi mums suteikti galimybę E, padaryti tą tokią horizontalę jungtį su žmogaus teisų klausimais, kalbant apie įmonių atsakomybę. Neseniai vyko Tailandė seminaras. Ir mes manome, kad paremsime ir kitus panašius veiksmus Mienmare, Birmoje. Tai yra žmogaus teisų klausimai yra labai rimti klausimai. E, įmonių socialinė atsakomybė yra svarbi žmogaus teisų klausimų, tai yra svarbi ekonominės plėtros požiūriu. Mes galime pažiūrėti labai techniškai šitą klausimą, tačiau tai yra iš tikrųjų labai svarbių dalykų susijusių konkrečiai su žmogaus teisėmis. E, čia yra daug svarstytinų ir svarbių aspektų. Neturiu čia viso sąrašo tų veiksmų, tų operacijų, kurias esame suplanavę, galiu paminėti vieną kitą. Mes konkretų darbą dirbome iki šiol, dirbsime jį ateityje, o jeigu norite informacijos daugiau, galėtume prokuratėjus pateikti informacijos daugiau apie tai, kaip mes diskusijose keliame žmogaus teisų klausimus, kai kalbam apie partnerystės sustarimus. Um, yeah, Taip, turime dar laiko nuomonių pasikeitimui. Malazijos, Mal, Malazijos ambasadorius paprašė žodžio. Pone ambasadorius, turbūt informuotas esate apie štai ką. Komitete egzistuoja tokia taisyklė. Ambasadų atstovams pasisakyti skiriama trys minutės. Šiandien laiko turime šiek tiek daugiau, tad jums šiandien penkios minutės. Prašom, žodis jums. Thank you, uh, Madam Chair. Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Leiskite jums padėkoti e, ir visam pakomitečiui už tai, kad suteikėte galimybę man ir mano kolegoms dalyvauti jūsų posėdyje. Ir ačiū už man suteiktą žodį. Norėčiau pasakyti štai ką. Mums laiko buvo palikta labai nedaug pasisakymui. Ir dėl to manau, kad diskusijų tema yra pernelyg rimta, kad būtų galima taip trumpai, per tokį trumpą laiką išnagrinėti bet pasistengsiu kalbėti trumpai. Aš nenorėčiau čia diskutuoti dėl įvairių tų dalykų, kuriuos minėjo ekspertai, tik norėčiau paminėti, kad džiaugiuosi išklausęs ekspertų nuomonę, kalbėjo Amnesty International atstovai ir jie pripažino, kad įvyko pozityvių poslinkių Malazijoje ir Azijan šalyse apskritai, e, kad žmogaus teisų padėtis gerėja. Kaip jau sakiau, diskutuoti dėl kiekvieno klausimo, kuris paminėjo Amnesty International, nesiruošiu, bet buvo paminėta mirties bausmė ir žodžio laisvė. Pasakysiu tik tiek, kad Malazijos vyriausybė tiki tuo, kad būtina stiprinti žmogaus teisės ir jas ginti, būtina įtvirtinti teisės viršenybę. Kaip sakė vyriausias žmogaus teisų galiotinis Ženevoje, mes iš tikrųjų ėmėmės veiksmų ir tęsėme politinės reformas ir esame pasirengę diskutuoti su visais žmogaus teisų aktyvistais, kad būtų galima pagerinti padėtį šalyje. Kai kurie ekspertai minėjo, kad spragų dar tebe lieka. Ir mes be abejo esame pasirengę apie tai kalbėti. Diskusija mums yra labai naudinga ir tikiuosi, kad jinai tęsis. Be abejo, galime pasinaudoti ir kitų forumų galimybę. Esame be kita ko ir jūsų paslaugoms, esame pasirengę aptarti su jumis ir mano visos tarnybos yra pasirengusios priimti jūs, kada jums būtų patogu atvykti ir aptarti tuos klausimus. Esu pasirengęs diskutuoti su visais parlamentarais. nes diskusijos mums padės vieniems kitus geriau suprasti. Būtina pasirinkti tinkamus diskusijų forumus, turėti diskusijų tam tikrą mechanizmą. Ir aptarti tuos klausimus. Dar kadangi man buvo suteikta žodis, norėčiau pridurti dar štai ką. Vienas iš ekspertų minėjo neseniai primta žmogaus teisių žmogaus teisių, teisės aktą atitinkamą. Ir norėčiau pasakyti, kad tai irgi yra galimybė papildomai pagerinti žmogaus teisės. Kaip jūs pati, ponė pirmininkė, paminėjote, moterų ir vaikų teisų organizacijų atstovai lankosi šiuo metu uh, e, Briuselėje. Taip, jie darbo turi daug, susitikimų darbo tvarkė turininga ir mums visada įdomu yra gauti informaciją iš jūsų, keistis nuomonėmis su jumis ir mokytis iš jūsų geriausios praktikos. Na, be abejo, laikas pasisakymų labai ribotas, bet dėkoju ir už tokį man suteiktą pasisakymo galimybę. Ačiū. Dėkoju ambasadoriui. Ar nori, yra norinčių dar pasakyti, ponas Kšyp? Norėčiau padėkoti ponui Mankoven už tai, kad e, jis savo kalboje pateikė bendro pobūdžio pastabų apie poslinkius šioje srityje. Jis paminėjo, ypač paminėjo įmonių socialinę atsakomybę. Manau, kad tai yra viena iš sričių, viena iš platformų, kur jungtinės tautos tvirtindamos gairias pasiekė, kad e, diskusijos apie tai neapsiribotų tik tam tikrą šalių grupę. Taigi yra pasiekta, kad e, visos šalis, kurios yra jungtinių tautų narės, e, dirbtų šioje srityje. prie to darbo prisideda ir Europos komisija, ir Europos parlamentas. O mes, plėtodami savo ryšius su partneriais, tie ryšiai yra su kai kuriais partneriais glaudesni, su kai kuriais netokie glaudus, mes galėsime taip pat diskutuoti šią temą. Manau, kad čia yra svarbus du aspektai. Viena vertus turime žmogaus teisės, kita vertus, kitoje pusėje stovi verslas, prekyba, ekonominė veikla plačiausia šio žodžio prasme. Tačiau tarp šių dalykų, galvojant praktiškai, yra sąsaja. Ir mes dabar turime galimybę skatinti tokius veiksmus, kurių imdamasi verslo bendruomenė gali padėti uh, vyriausybėms stebėti, kaip uh, žmogaus teisės ir siejasi su verslu. Taip pat tai gali padėti užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimams. Pavyzdžiui, jeigu įmonė naudojasi vaikų darbu arba moka labai mažą darbo užmokestį, turbūt konkuruoja su tomis įmonėmis, kurios laikosi standartų, kurios yra nustačiusi Traptautinė darbo organizacija. Taigi reikėtų galvoti apie sąžiningą konkurenciją, neužmirštant ir mm, žmogiškosios asmeninės dimensijos. Taigi viena vertus mes turime jungtinių tautų gairias, Kita vertus šioje srityje dirba ir Europos komisija, ir EBPO, ir Traptutinė darbo organizacija. Visos šios struktūros dirba įmonių socialinės atsakomybės srityje. Ir manau, kad čia galima kalbėti apie labai svarbę sąsają. Gairės standartai gali tapti mūsų dialogo tema. Kitas klausimas. Kaip mes galėtume suteikti pagalbą? Aš džiaugiuosi, kad jūs paminėjote tarptautinės žmogaus teisų institucijas. regioninės organizacijos mm, paprastai vadovaujasi tarptautiniais standartais ir gali padėti tuos standartus įgyveninti. Dabar perinu prie migracijos klausimo. Mes vėl ir vėl grįžtame prie šios temos, nes jie aktuali ir Europai. Dauguma migrantų, apie kuriuos mes čia kalbame, keliauja į turtingas artimųjų rytų šalis. Tai reiškia, kad jie keliauja į tas šalis, kuriuose negali atvirai išpažinti savo religijos. Kai kurios šalis leidžia laisvai išpažinti religiją, tačiau kai kuriuose e, konstitucijos, tam tikri konstituciniai mechanizmai neleidžia žmonėms rodyti, demonstruoti savo tikėjimo. Bet aš manau, kad jūs dirbdamas jungtinėse tautose matote, kad e, šioje srityje ir įvairiose regionuose vyksta pokyčiai. Žmogui labai svarbu ne tik susirasti darbą ir saugiai migruoti, tai yra sekti uh, paskui darbą, bet ir dirbti pagal konkrečius tarptautinius standartus. Labai svarbu, kad žmogus išvykęs kitur galėtų gyventi oriai ir galėtų, turėtų saviraiškos galimybių. Ačiū. Taip, mes pritariu jūsų paskutiniai pastabai, kad reikia galvoti apie migrantų ir jų šeimų teisės, kad ir kur tie migrantai būtų. Manau, galime pradėti kalbėti šiais klausimais. Mes keičiamės nuomonėmis, pavyzdžiui, su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, kitomis struktūromis. Ir šie klausimai labai dažnai iškyla uh, Kalbant apie atskiras šalis, pavyzdžiui, pastarai kartą kalbėjome apie Katarą, bet manau, kad mums reikėtų sukurti sistemą, kuri padėtų mums sistemingiau stebėti padėtį. Kągi dabar norėčiau suteikti žodį ekspertams, bet e, matau, kad laiko turime Matau, kad čia dalyvauja ir ponas Rijas Sėjų iš Indonezijos ambasados, taigi norėčiau jam suteikti žodį. Trys minutės. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pritarti Malazijos ambasadoriui. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Taigi jūs apžvelgėte kai kuriuos poslinkius žmogaus teisų srityje ASEAN regione, ypač Indonezijoje. Mes manome, kad ir Indonezija, ir Europos Sąjunga puikiai supranta, kaip svarbu e, skatinti žmogaus teisės ir demokratiją. Aš dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie numatomus Indonezijos veiksmus žmogaus teisų srityje, e, plėtojant žmonių ryšius, pilietinės visuomenės Indonezijoje ir Europos Sąjungoje kontaktus. Mes ketiname teikti stipendijas skirtas Europos Sąjungos piliečiams. Mes jau ir anksčiau esame teikę stipendijų e, Europos institucijų, Europos išorės veiksmų tarnybos, Europos uh, Azijos studijų instituto atstovams, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms. Tos stipendijos suteikia galimybę jų gavėjams tiesiogiai susitikti su visuomenės nuomonių tyrimo organizacijomis, religijų, religiniais vadovais, pilietinės visuomenės atstovais. Taip pat stipendijų gavėjai turi galimybę susitikti su studentais studijuojančius universitetuose. Taip pat vyks sustinkama su mokslininkais iš e, visuomeninių organizacijų, iš universitetų. E, kalbam apie tai, kaip yra plėtojama kultūrų įvairovė, kalbam apie radikalizmo, diskriminacijos, ekstremizmo aspektus. E, Mes manome, kad šie klausimai yra aktualūs ir Indonezijai, ir ES. Mes taip pat ketiname surenkti seminarą apie Indoneziją Europos parlamente. Ja, tą seminarą renks EPP ir jis vyks šiemet. Kalbėsime apie žmogaus teisų aspektus ir apie religijų ir tautinį taikų sambuvį, apie religinį pakantumą. Ir manau, kad mm, Indonezija ir ES atstovai galės pasidalinti geriausios praktikos pavyzdžiais. Taigi, keletas, čia buvo keletas žodžių apie mūsų numatomus veiksmus. Mums mes e, norėjome jums pateikti informacijos apie tai, kaip siekiame uh, skatinti asmeninius kontekstus, kad stiprintume Indonezijos ir ES dvišalius santykius. Ačiū. Man labai gaila, kad dėl mūsų vidaus komunikacijos problemų mums nepavyko šio posėdžio surenkti kartu su ASEAN delegacija. Taigi aš pasižymėsiu visus pasiūlymus ir tai, ko neaptarėme šiandien, aptarsiu su ponu Langė ir galbūt tęsime vėliau diskusijas, bet dabar reikėtų jau apibendrinti mūsų diskusijas ir dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams, jeigu norite pasisakyti. Bet nenorite, bet man atrodo, kad vienas klausimas buvo adresuotas Amnesty International atstoviai. Um, <clears throat> I very much welcome the opportunity to... Labai džiaugiuosi galimybę susitikti su ASEN valdžios, atstovų, valdžios atstovais šiandien. Manau, jog tikrai buvo labai naudinga pasikeisti nuomonėmis dėl to, kad žmogaus teisų padėtis gerėtų Pietričių Azijos valstybėse tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu. Ir mes esame atviri tolesniems diskusijoms. Taip pat norėčiau pritarti pabėgėlių konvencijos ratifikavimui, ypač šitame regione. Tai būtų labai stiprus ženklas siekiant geriau apsaugoti pabėgėlius. Ir tikiuosi, jog šis klausimas bus apsvarstytas ateityje. Ir galiausiai mes kalbame apie žmogaus teisų gynėjus Labai svarbu, kad jų būtų tam, kad būtų tobulinami teisės aktai. Ir mes visi esame iš įvairiausių organizacijų ir mes patys galime būti tokiais žmogaus teisų gynėjais tam tikrų būdų, ypač pietryčių Azijos valstybėse. Dėkoju, Izabel. Dabar ponas Mangovenas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat delegatams, nariams, ambasadoriams, konsului už jūsų pasisakymus. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti tai, kas e, taip pat siejasi su tuo tikslu turėti tokių žmogaus teisų iškelių gynėjų ir būtinybę daryti pažangą. Tikrai džiaugiuosi tais e, rimtais žingsniais, kuriuos matėme padarytus per pastarosius keletą metų Indonezijoje, Tailandė, skiriant pilietinės visuomenės narius į Aičia. Kaip jau minėjau, Vienas iš ačiū trūkumų buvo tas, kad nariai turėjo būti vyriausybė atstovai, o ne nepriklausomi ekspertai. Tačiau Tailandas žengė žingsnį toliau ir dabar šis procesas buvo išplėtotas ir dėl to į šią instituciją gali patekti labai atviro mąstymo stiprus ekspertai. Taigi tikimės, kad Aičia toliau plėtosis teigiamą linkme. Antra, kalbant apie ASEAN moterų ir vaikų komisiją, Žinome, kad ASEAN regione yra svarbių moterų teisų ir vaikų teisų gynimo komisijų. Ypač norėčiau pabrėžti ir pasidžiaugti smurto prieš moteris klausimų komisiją. Tai yra viena iš svarbiausių tokio pabudžio institucijų regione ir e, tikrai labai svarbus mūsų partneris kartu su kitomis tarptautinėmis institucijomis, su kuriomis visomis galime bendradarbiauti. Kalbant apie žmogaus teisų klausimą, aš džiaugiuosi tuo, jog yra susidomėjimas šiuo klausimu, vyksta diskusijos ir norėčiau pasiūlyti keletą konkrečių dalykų, kurie galbūt galėtų padėti. Kaip jau minėjau, žmogaus teisų institucijos susivienijo ir įsteigė žmogaus teisų gynimo fondą. Jos bendradarbiauja ties daugeliu bendrų projektų. Vienas iš jų yra žmogaus teisų gynimo sritis. Ir manau, jog yra tiesioginis ryšys ir su Europos nacionalinėmis žmogaus teisų institucijomis, jos dirba renkdamos nacionalinius veiksmų planus Europoje Ir manau, jog būtų galima įgyvendinti labai puikią partnerystę tarp Europos žmogaus teisų institucijų ir ASEAN žmogaus teisų institucijų siekiant renkti nacionalinius veiksmų planus žmogaus teisų srityje, taip pat plėtojant įmonių socialinę atsakomybę ir kitose srityse. Antra, kaip jau minėjau, Aičia taip pat e, įtraukė įmonių socialinės atsakomybės klausimą į savo projektus, jie rengia oficialią ataskaitą šiuo klausimu. Ir Azijos valstybių atžvilgių. Kitas dalykas yra ASEN žmogaus teisų išteklių centras, kuriam vadovauja daktaras Arasman. Ir mes tikrai tikimės jog jungtinių tautų pagrindiniai principai bus įtraukti į kiekvienos iš ASEAN šalių teisinę sąrangą. Taigi šios šalys rengia savo nacionalinius veiksmų planus, įvairius modelius, kaip tai būtų galima pritaikyti nacionaliniu lygiu ir manau, jog dabar yra labai puikus momentas apjungti mūsų patirtį su Azijos partnerėmis Ir tai būtų tas rytis, kur Europos institucijos galėtų atnešti pridėtinę vertę, pasidalindamos savo patirtimi su ASEAN valstybėmis. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad tai e, sulaukė dėmesio šiame komitete ir tikimės, kad galėsime pritarti jūsų tolesniai veiklai. Pirmininkė, ačiū, dėkoju dar kartą jums visiems prisidėjusiems prie šių diskusijų ir mes užtikrinsime, kad laikysimės visų rekomendacijų ir kuomet susitiksime kitą kartą, pasižiūrėsime, kokią pažangą padaryti. Dėkoju jums, dabar mes e, dirbsime uždarame posėdėje, išplėstinėme biure, e, posėdės prasidės po dešimties minučių. Dėkuoju visiems.